Palaikėme toliau poną Mišelį Barnie, jam dar kartą išsakėme tai, kad remiame toliausius jų darybų procesą, kad tai turi būti toliau daroma skaidriai. Svarbu, kad darybos būtų sėkmingos. Ir tiek komisija, tiek taryba yra pasiruošusios kartu dirbti per timiausias savaitės ir mėnesius, kad būtų užtikrintas visų pirma vienos vienodos sąlygos visiems. Perinant prie kitų darybinio etapų. Taip pat suprantame ir, kad reikia iki galo aptarti terminus ir procedūras. Galima kalbėti galbūt apie net ir pratesimą terminų iki vasaros, tačiau kol kas dar per anksti apie tai kalbėti. Vis tik reikia tikėtis, kad e, Britanijos parlamentas kiek galima greičiau iš savo pusės balsuos, taip pat Europos parlamentas turės balsuoti ir tada galėsime toliau tęsti darybas, užtikrinti Europos interesų gynimą. Ir taip pat reikės užtikrinti labai glaudų tolesnį bendradarbiavimą ir bendravimą su Junktinė karalystė įvairiose temose, tiek ekonomikos, tiek gynybos, tiek saugumo sritis ir kitur. Taip pat buvo galimybė aptarti ir Europos ateities konferencijos klausimą. Jau daug kas e, tai minėjo, per, kai, kai aptarinėjom ir Sabonos sutarties dešimtmetį. Be abejo, labai svarbu tinkamai traukti piliečius. Svarbu užtikrinti, kad piliečiai būtų mobilizuoti, įtraukti. Ne, neužtenka, kad piliečiai tik balsuotų kas keturis metus, e, o po, po to būtų pasyvūs stebėtojai. Reikia įtraukti ir piliečius, ir jų organizacijas, taip pat turbūt reikėtų įtraukti ir nacionalinius parlamentus. Taigi, ponė pirmininkė, brangus kolegos, mes tikimės, kad galėsime toliau puikiai bendrauti su Europos parlamentu. Taip pat norėčiau pasakyti, kad svarbu vadovų tarybai užtikrinti savo galimybę autonomiškai veikti ir nustatyti strateginę darbo tvarkę. Ir svarbu daryti didelę pažangą ties šią mums visiems labai svarbią temą. Toliau. Taip pat palėtėme ir tarptautinius santykius. Pirmiausia, Turkijos situacija. Apie ją kalbėjome daugiausiai, labai ilgai. Taip pat ketiname ir kitus kitame rengti diskusijas dėl Turkijos, strateginės geopolitinės diskusijas. Be abejo, išsakėme visišką paramą Graikijai ir Kiprui, atsižvelgiant į naujausius įvykius, kuriuos visi gerai žinote. Galiausiai dar trumpai dėl 20 metų darbo atvarkės. Europos vadovų taryboje pristačiau pasiūlymą, kaip dirbti toliau. Taip pat pasiūliau ir kitiems metams strateginę darbo tvarkę. Tai yra tam tikrą temų rinkinį, ką aptarsime vadovo taryboje. Be abejo, pirmiausia, klimatas. Tai turi tapti strateginės darbo tvarkės centru, ypač naujo žalio kurso įgyvendinimas. Toliau, skaitminė darbo tvarkė taip pat. Svarbus dalykas, pavasarį vyks viršūnių sutikimas kaip tik skirta šiai temai, nes po viršūnų sutikimo Talinė šis klausimas lieka kaip aktualus. Taip pat e, Talinė nustatėme ambicijas, labai aiškias ambicijas ir didėjai duomenys, dirbtinis intelektas, 5G tinklas. Visa tai yra labai svarbus įrankiai, kuriuos gali panaudoti Europa, todėl Europos vadovų taryba turi apie tai kalbėti. Taigi tos temos bus keliamas kitą met Europos vadovų tarybos susitikimuose. Toliau saugumas ir gynyba vėlgi labai svarbus klausimai. Ir taip pat jie siejasi su, su ES galimybė kalbėti vienu balsu tarptautinėje arenoje ir tarptautinėje arenoje ginti mūsų interesus ir vertybės, kad mes būtume pozityvus veikėjas ateityje, ateityje, kur matome, kad pasaulis labai greitai keisis ir keičiasi. Todėl labai svarbu, kad ES galėtų būti svarbus ir reikšmingas stabilumo ir taikos veiksnys, kuris skatintų bendradarbiavimą, skatintų daugiašališkumo principą. Taip pat iš strateginės pusės rengėme daug tarptautinių sutikimų. Kita met vyks į svarbių viršūnių sutikimų su kitomis pasaulio šalimis ir regionais. Pirmiausia, bendrausime su Afrikos šalimis. Mano manimų Afrikoje yra didžiuliai iššūkiai ir Afrika tampa didžiuliai iššūkiai Europoje ir Europos ateičiai. Tad per temas kelis mėnesius dirbsime kartu su komisija ir sieksime toliau kurti partnerystę su Afrikos šalimis, užtikrinti gerus latus Afrikos šalims. Greta to bus dar viršūnių sutikimas su Kinija kitą metą. Vienas svarbiausių temų su Kinija bus e, klimato kaita, nes klim, kai Kinija yra labai svarbi šalis kovojas klimato kaita. Taip pat manau, kad tai bus gera proga pasiekti daugiau, užtikrinti efektyvesnį bendrabiavimą, taip pat užtikrinti geresnius rezultatus. Ir taip pat tai turėtų padėti stiprinti mūsų strateginius santykius su kitais veikiesiame pasaulyje. Ponius ir ponai, norėčiau baigti štai ką pasakydamas. Prasideda naujas institucinis darbo ciklas ir aš daug vilčių dedu į šį naują ciklą. Manau, kad matome dabar išskirtinės galimybės plėtoti Europos projektą ir paruošti ją ateičiai. 60 metų praėjo nuo Romos starties pasirašymo, nuo tada, kai ES tėvai kuriejai dirbo savo darbą, kai jie pasiūlė šį vizionierišką projektą. Fransuo Mitteranas e, svajojo apie Šengeną ir laisvą judėjimą, buvo svajojama taip pat apie bendrą valiutą, Buvo svajojama apie stabilumą, klėstėjimą, bendra, bendras vertybės, kalbėjome bendru balsu. Ir š... manau, kad mūsų kartos politikai dabar pradės darbą nuėjame cikle, turi pasivyti ir pralenkti tuos tikslus, kurie buvo iškelti. Reikia būti labiau ambicingiems. Visų pirma, reikia būti ambicingiams, kad galėtume duoti naudos mūsų piliečiams ir kad galėtume kasdieną dirbti, didinti pasitikėjimą mūsų institucijomis, didinti pasitikėjimą mūsų tikimams paslaugomis ir didinti pasitikėjimą visoje Europoje, kad žmonės tikėtų projektu, kad tikėtų Europos vertybėmis. Visą tai reikia taip pat reikia dirbti e, pragmatiškai, reikia tvirtai stovėti ant žemės, būti pasiruošus reaguoti tai, ko nori piliečiai, nes aišku, mūsų piliečiai tikrai turi teisę svajoti apie Europą. Tad jūs, parlamentas, kaip tik esate ta vieta, kur turi vykti karščiausias diskusijos apie Europos svajonės. Taip pat čia reikia bei išklausyti ir Europos piliečių kartais ir pykti, kai, jiems, kai jų netenkina tai, kas yra pasiekta. Tad aš tik, tik turiu labai daug vilčių dėl Europos projekto ateities. Dėkoju. Dėkoju. Pirmininkui Mišel, dabar žodis komisijos pirmininkiai Ursulai von der Leyen. Pone pirmininkė, e, gerbėmiai parlamento nariai, visų pirma noriu pasveikinti e, pirmininką Šarlį Mišelį, pirmą kartą pirmininkavus vadovų taryboje, įspūdinga kadencijos pradžia. Prieš savaitę parlamente diskutavome apie žalį kursą, o praėjus vienai dienai pristačiau tuos pasiūlymus ir Europos vadovų tarybai. Ir taryba pritarė mūsų tikslui pasiekti poveikio klimatui neutralumą iki 2050-ųjų. Aš paaiškinau mūsų vadovams mūsų pasiūlymų esmę. Per ilgai pasaulio augimas rėmėsi grobonišką idėją. Žmonija naudojosi aplinkos ištekliais, o mainais generuo, generavo šiukšlės ir taršą tą reikia pakeisti ir tai galima pakeisti. Žalesis kursas siekia sukurti tokį augimo modelį, kuris mūsų planetai gražina daugiau negu kad mes paėmame. Tiesą sakant, lyderiavimas aplinkos aukos srityje ir stipri, inovatyvi industrinė bazė yra tos pačios monetos dvi pusės. Tam mums reikės toli siekiančių investicijų į švietimą ir įgūdžių vystimą, bet e, tie dalykai visada buvo mūsų Europos socialinės rinkos ekonomikos centre. Tai aš esu įsitikinusi, kad tas principas, kurį vadinu konkurencingu tvarumu, turi būti pagrindinis mūsų socialinės rinkos ekonomikos principas ateityje. Gerbėmiai nariai, valstybių narių pradinės pozicijos yra skirtingos ir jos turi e, konkrečių savo problemų. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Lenkija e, turi pertvarkyti didžiulius anglakasybos regionus, kaip ir rytų Vokietija. Taigi, e, Europos vadovo taryboje Lenkija paprašė daugiau laiko įsigilinti į e, mūsų pasiūlytą teisingos pertvarkos mechanizmą. Ir mes pradėjome diskusijas, kaip paremti žmonės, įmonės ir regionus. E, kitos valstybės narės susidurė su kitokiom problemom. Pavyzdžiui, e, Portugalija yra šalis, kurią labiausiai paveikė klimato kaina. Kaita Uraganai, potviniai, miškų gaisrai jau pareikalavo didelės kainos. Pereitais metais e, e, gaisruose žuvo 60 žmonių. Portugalija jau 2005-aisiais pradėjo savo žalę į perėjimą ir labai daug investavo nuo to laiko. 2023-aisiais Portugalija uždarys paskutinę anglies kasyklą. Ir ji jau dabar turi atsinaujinančios energetikos perviršį ir drauge su Olandų vyriausybė Portugalija dabar kuria žalėje vandenilio energetiką. Ir Portugalijai pirmas klausimas yra, kaip tą atsinaujinančią energiją per Ispaniją ir Prancūziją trans, transportuoti ten, kur jos labiausiai reikia. Taigi, Portugalo akimi žiūrint, uh, E, Europos žaliasis kursas reiškia energetikos infrastruktūrą ir sąsajas. Tuo pačiu metu prisiderinant prie klimato kaitos. E, trečias pavyzdys - Švedija dabar pradėjo ieškoti būdų, kaip plieno gamyba galėtų būti be anglies. E, jie įsitikinę, kad už kelių metų galima būtų to pasiekti, bet kad taip atsitiktų, jiems reikia patikinimų, kad nesusidurs su nesažininga konkurencija iš užsienio. Jie nori, kad jų plieno gamyba išliktų tvari. Ir e, tai vėlgi atspindi, ką reiškia konkurencingas tvarumas. Iš tikrųjų, daug valstybių narių e, reikalavo, kad būtų sukurtas CO2 pasienio mokesčio mechanizmas. Mes e, jį kūrėme, kad e, apgintume savo verslą, apgintume ir išsaugotume savo aplinką ir tuo pačiu metu laikytumės PPO taisyklių. E, mes pradėjome dirbti ties žaliuoju kursu prieš penkis mėnesius, draugė su jumis šioje salėje Artimiausiu laiku pateiksime plano detalės. Mūsų laukia labai didžiulis darbas. Jūsų rezoliucija beje suteiks naują postumį jam. Pastarąją savaitę mes matėme, kiek daug galių mes turime, jeigu visos trys institucijos dirba drauge. Ponios ir ponai parlamento nariai, Be abejo, mūsų Europos ambicijoms reikia numatyti pakankamai išteklių. Būtent apie tai kalbėsime, kalbėdami apie ES biudžetą. Be abejo, suprantame, kad kol kas dar nes, nepasiekime šių tikslų ir mes visiškai palaikome vadovo tarybos pirmininką Šarlį Mišelį, kad jo pastangose pasiekti kompromisą, kuris būtų sąžiningas, subalsuotas ir ambicingas. Taip pat norėčiau padėkoti ir Europos parlamento pirmininkui Davidui Sasoli už tai, kad jis labai stipriai gina e, tinkamai parengtą biudžetą per, per tarybos sutikimus. Dėkoju už tai. Labai svarbu suderinti mūsų ambicijas su mūsų pareigojimais yra tarybos strateginė darbo tvarkė, taip pat yra komisijos politiniai orientyrai. Ir ši, šie dokumentai labai gerai daro. Tačiau jeigu norime pasiekti rezultatų, reikia skirti pakankamai išteklių. Jeigu biudžetas, bus, jeigu biudžetas yra per mažas, nėra tuomet kitos išities. Reikia tik kalbėti apie naujus e, sprendimus, naujus savus išteklius. Dėkoju taip pat Šarlį Mišelį už tai, kad paminėjai apirtintų taršos leidimų sistemą. Šitos sistemos išplėtimas galėtų būti naujas išteklius Europoje, Europos Sąjungai. Ponios ir ponai, parlamentarai Eurozonos viršūnių susitikime mes kalbėjome apie tarptautinį euro vaidmenį. Euras yra e, esminis Europos suverenumo pasaulyje instrumentas. E, ir mes, bet, bet mes eurą parduodame žemiau jo vertės, o iš tiesų tai yra mūsų rankose, mes galime gauti naudos iš bendros e, valiutos, e, bet mes turime būti pasirengę taip pat vykdyti struktūrinius pokyčius dėl savo bendrosios valiutos. Tai reiškia, kad e, bendradarbiauti reikia šioje srityje. Taip pat reikia toliau pabaigti kurti kapitalo e, sąjungą. E, ypač e, mažos ir vidutinės įmonės turėtų turėti prieigą prie kapitalo rinkų e, ir turėti naudos iš vertybių e, kūrimo grandinės. Taip pat reikia baigti kurti bankų sąjungą, juk iš tiesų tai turėtų būti įmanoma, kad mes per atitinkamus procesus sumažintume e, nacionalinių bankų rizikas ir sukurtume e, indėlių saugumą. Mums juk nereikia laukti kitos krizės, e, kad patyrę kažkokį tai spaudimą galėtume patikrinti mūsų bendros valiutos atsparumą. Euro zonoje, e, eurozonos viršūnių sustikime mes e, kalbėjome apie konvergenciją ir konkurencingumui skirtą biudžeto priemonę. Ji pasiekė savo pažangos e, ir buvo, jau yra rengiami atitinkami teisės aktai. Tai pakeis iš esmės eurogrupės darbo būdą, bus pagerinta struktūrinių reformų konvergencija. Aišku, tam reikia atitinkamo finansavimo. Dabar mums trūksta tik tai kažkokios stabilumo stabilumo priemonės ir dabar komisija rengia tokią priemonę, tai ta, ta priemonė vadinasi ŠUR, e, tai būtų įgūdžių atnaujinimo priemonė, tai yra e, stabilizavimo priemonė, kuri padėtų atkurti stabilumą, kai yra patiriami nesimetriški e, išoriniai e, kažkokie poveikiai. E, ir e, tokiu būdu mes e, stiprinsime savo įgūdžius ir skatinsime e, to, tolimesnę pažangą. Ir toliau norėčiau pakalbėti apie Brexit. Tai aiškiai konservatyvizmo pergalė ir e, mes darome prielaidą, kad dabar išstojimo susitarimas bus ratifikuotas iki sausio pabaigos. E, žiūrėdama į salę, matau e, labai, e, labai drąsių e, parlamento narių, kurie pasisakė už išlikimą ES. Mes jų pasigėsime, ačiū Jums už Jūsų drąsą. Niekada nepasigėsime tų, kurie šūkauja ir rėkauja. O dabar e, ačiū Dievui, jau be jūsų mes e, pradėsime kurti būsimąją partnerystę su Junktinė karalystė. Ir ta partnerystė turi būti kuo glaudesnė. Mūsų verslo, studentų labai. Ir yra labai daug europiečių, kurių gyvenimas tęsiasi ir už Lamanšo. E, taip, tie santykiai bus kitokie negu dabar. Junktinė karalystė bus trečioji šalis. E, vadovų taryba įgaliojo komisiją e, vadovauti kitose dėrybų etapuose. Aš noriu nulenkti galvą prieš Mišelį Barnie, kuris išsikovojo visų pagarbą. Ačiū už tai. Mūsų darbų grafikas yra didelis iššūkis, jis turi baigtis iki 2020 gruodžio. Tai palieka mums labai laiko ir jeigu mums nepavyks e, sutilpti į tą grafiką, atsidursime ant prarajos krašto vėl. Tai aiškiai pakenks mūsų interesams. E, tai labiau paveiks Junktinę karalystę negu mus, nes ES ir toliau gaus naudos iš vieningos rinkos Muitų sąjungos ir 750 tarptautinių susitarimų, kurias esame pasirašę su partneriais. Bet aišku ir akivaizdu, tai netitinka mūsų interesų. Mes organizuosime tas dėrybas per kuo trumpesnį laikotarpį. Ir e, vasario pirmąją e, mes e, busime pasiruošę pateikti įgaliojimus dėryboms. Reikia pasakyti, kad mūsų busimųjų partnerystė bus beprecedentinė. Bet tai nėra kažkieno pabaiga, tai pradžia naujų santykių tarp kaimynų. Aš noriu, kad mes taptume su savo draugais Junktinėje karalystėje geri partneriai ir draugai. Te gyvuoja Europos Sąjungoje. Dėkoju poniai von der Leyen. Dabar žodis teikiamas ponui Manfredui Weberiui gerbiamas Šarli Mišeli, gerbiamas vadovų tarybos pirmininkė, sveikinu atvykus tave į Europos parlamentą pirmą kartą šiame poste. E, mes jūs iš tiesų vertiname kaip puikų europietį, kaip Europos tiltų tiesėją. E, ir todėl mes tikrai sveikiname jūs ir linkime jums sėkmės, nes jums reikės sėkmės, sėkmės e, atliekant tuos uždavinius, kurie jūsų laukia. Nes pastaruoju pastaruoju metu taryba tapo tokia blokuojančia institucija. Ir e, žvelgiant į praėjusi Europos vadovų e, tarybos susitikimą, e, aš vis tik galiu pasakyti, kad jums pasiek, pavyko pasiekti pažangos dėl klimato dėl kovos su klimato kaita, bet kai kuriuose sritise vis tik tai e, jūs dar e, nepasiekėte pažangos, nes pavyzdžiui, e, kalbant apie kovą su klimato kaita, ją reiks ir finansuoti, o ap, tam jūs nenumatėte lėšų e, e, biudžete, apie tai netgi nediskutavote, o e, u, jūsų laukia vers, verslas, ūkininkai, paprasti piliečiai laukia jūsų sprendimų, o apie tai jūs net nekalbėjote, svarstydami daugiametį finansinį akcinį planą. E, taigi manau, kad jūsų tikrai laukia dideli iššūkiai, kaip reikės įgyvendinti atitinkamus tikslus. O kalbant apie daugiametį finansinį planą, noriu pasakyti, kad e, Suomijos pasiūlymas mums, Europos parlamentui, e, tai yra visiška provokacija. Mes net negalime kalbėti apie tai, ką pasiūlė Suomija kaip pirmininkaujanti valstybė, nes yra nubrauktos visos investicijos, kurių reiktų ateičiai. Ir manau, kad mes turėtume turėtume dabar grįžti prie e, temų ir turinio. E, ir, e, Kalbant apie tam tikrus skaičius, e, e kai, Europo, kai mano e, šalis turi finansuoti e, e, išorinės sienų apsauga, tai galbūt yra e, privalumas visai ES, bet tai neturi nieko bendro su e, įmokomis į biudžetą ir tai, ką tu gauni iš biudžeto. E, Per pastaruosius penkerius metus mes Europos parlamente daug nagrinėjome klausimų susijusių su teisės viršenybė. E, Lenkija, Vengrija, Čekija - tai yra valstybės, kuriuose žmonės išėjo į gatves, nes jiems e, e, kyla įvairių klausimų dėl ateities. Šią savaitę mes diskutavome čia Europos parlamente e, dėl Maltos. Maltoje, kaip žinia, buvo nužudyta žurnalistė dėl to, kad ji dirbo savo darbą, dėl to, kad ji e, atliko tyrimus dėl korupcijos, korupcijos susijusios su valdžios pareigūnais. Maltos premjeras atsistatydino dėl to, kad jis turbūt turėjo ryšių vis tik su organizuoto nusikalstamumo e, atstovais. Ir šitos, šitie klausimai e, e, taryboje visiškai neatsitikė atsispindi. Jūs net nekalbate apie tai, nors tai iš tiesų yra susiję su aktualia, e, e aktualia situacija. Prašau jūsų, kalbėkite ir tarp Europos. E, vadovų e, apie šias temas. Diskutuokite Vengrijos, Lenkijos, Čekijos, Maltos klausimus. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad e, mes, EPP frakcija, dabar sveikiname, kad pagaliau atsirado aiškumas dėl breksito. Ir e, mes Europos e, iš Europos parlamento pusės e, palaiminsime tą Brexit susitarimą ir manau, kad mes parlamentas galėtume e, e, tik tai džiaugtis tuo, jeigu ta sutartis būtų įgyvendinta. Dabar kitas žingsnis, kuris, kuris mūsų laukia. E, Toliau yra tolimesnė partnerystė. Mums reikia glaudžios partnerystės. E, Apie 50 procentų Britų e, nori tos partnerystės taip pat ir mes turime galvoti apie tuos Junktinės karalystės piliečius. Ir, e, bet kita vertus, Junktinė karalystė jau nebebus Europos Sąjungoje ir e, e, kiekviena e, valstybė, kuri tur, norės turėti prieigą prie Europos Sąjungos rinkos, turės e, gerbti E, mūsų rinkos taisyklės ir tai turėtų būti akcentuojama ateities pokalbiuose. E, Brexitas yra istorinė klaida, bet dabar mes turėtume įgyvendinti tą klaidą kažkaip bendromis jėgomis partnerystėje. E, ir baigdamas norėčiau gerbiamas Šarli Mišelį kreiptis į Jūs. Iš tiesų Europos vadovų taryba pradėdama dėrybas su, Makedonija, su Šiaurės Makedonija ir Albanija sukėlė labai daug nepasitikėjimo tame regione. Todėl aš prašau jūsų, kai ateisite į kitas mūsų diskusijas dėl kitos Europos vadovų tarybos susitikimo e, išvadų, e, prašau atkreipkite dėmesį į šitas valstybės. Mums reikia ištiesti ranką vakarų Balkanams, nes kitaip e, taip pat grėsia nestabilumai ir šiame regione. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju toliau pirmininkė Garcia Perez. Prašau žodis jums. Gracias, prezidentė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs atvykus čia į Europos parlamentą. E, gerbiamas ponė Mišelė ir mes tikimės, kad Jūsų vadovavimas e, padės išeiti iš tam tikrų susidariusių e, iššūkių. Šiuo metu ES mums reikia ryštingo vadovavimo, ryštingų sprendimų ir e, kad mes galėtume įgyvendinti savo tikslus, ypač kalbant apie tas temas, kurios buvo nagrinėjamos Europos vadovų tarybos susitikime. Mums reikia ekologiškesnės Europos, social, so, so, labiau socialinės Europos, bet tam reikia finansinių priemonių, mums reikia solidesnio biudžeto, kuris galėtų reaguoti į iššūkius, e, kuris galėtų atliepti mūsų piliečių interesus, ypač kai kalbama apie saugumo politiką. E, todėl mums atrodo, kad e, yra labai gerai, kad vadovų taryba užsibrėžė iki 2050 metų pasiekti e, to klimato neutralumo strategijos. Tai yra labai svarbu, kai mes kalbame apie ES ateitį. Tačiau reiktų pakeisti vienbalsiškumo taisyklę, nes tik tada mums pavyks kovoti su tam tikrais iššūkiais. Europos vadovų tarybos sprendimai eina tinkama linkme, bet daugiametis finansinis planas yra e, tikrai tas dalykas, mes e, nenorime, e, kurio mes nenorime pritarti. E, mūsų frakcija kovos už tai, kad e, e, toks planas nebūtų patvirtintas. Mums reikia realių sprendimų, o dabar mes matome, kad yra skiriama maž, mažiau finansų ūkininkams. E, Ir tai yra tik tai e, tokios, e, tai tik viena iš problemų. Mums reikia e, investicijų politikos, o dabar mes matome, kad nėra pakankamai skiriama lėšų investicijoms nei į mokslinius tyrimus, nei į kovą, nei į kovą su vaikų skurdu iš tiesų negalime pasiekti daugiau skiriant mažiau. Jei manau, kad taryba vis tik tai turi e, sudaryti stiprų daugiametį finansinį planą. Jeigu mes turėsime stiprų biudžetą, tai tuomet e, mes galėsime kovoti su iššūkiais. E, taip pat mums reikia ir daugiau investicijų nacionalinių lygmenių. Mums reikia kalbėti apie stabilumo ir augimo planą. Jeigu mes neturėsime tvarių investicijų, mes negalėsime pasiekti savo tikslų. Mes turime investuoti taip pat į kokybiškas darbo vietas. Mes turime nepamiršti socialinio ramščio. Jis turi būti būti įtrauktas į ES politiką. Mes turime kalbėti apie socialinės sąlygas, e, nes būtų labai svarbu, kad lėšos būtų skiriamos e, tada, kai jos yra susijusios su socialiniu ramščiu. Jeigu mes norime e, sėkmingai veikti, mums reikia E, veikti mūsų e, piliečių labui. Tik tai tokiu būdu mes sukursime stipresnę Europą. O dabar dėl breksito norėčiau dabar pasinaudojus progą pasakyti labai aiškę mintį. Mes norime padėkoti tiem jungtinės karalystės parlamentarams, kurie 46 metus kartu su mumis rašė ES istoriją. Kaip tik kalbėjome apie e, Lisabono sutarties dešimtasias metnes. E, ponas Corbett yra e, pranešėjęs šią temą, taigi jis tikrai yra nusipelnęs mūsų pagarbos, mūsų pripažinimo. Mes turime vertinti tokius, tokius parlamentarus ir niekas iš jūsų netims to indėlio, kurį jūs įnešėte į ES ir manau, jūs galite didžiuotis, kad jūs buvote ES istorijos dalis. Dėkoju jums visiems. Dėkoju toliau po pirmininkas Čiološ. Prezident. Madame la Présidente, Charles, euh, tout d'abord, bienvenue au... Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, brangus Šarli, dėkuoju pirmiausia tai, kad atvykote, už tai, kad atvykote į parlamentą jau naujose pareigose. Uh, Mes jumis labai pasitikime ir labai dedame daug vilčių į naują stiklą, nes svarbu, kad Europos vadovo taryba būtų tikras partneris, partneris, kuris taip pat plėtoja Europoje svarbės temas ir kad būtų galima dėl temų dirbti svarbu. Europos piliečių žinia, kurie pasiuntė per prisirinkimus, buvo labai aiški. Ir dabar mes turime dirbti, nebejoju, kad tu, remdamas savo viziją, galėsi tinkamą vadovauti deryboms ir padėsi mums dirbti kartu. Pirmoji, pirmas vadovų tarybos sutikimas, kuriam tu pirmininkavai, atneši ir naujienų. Pirmiausia, klimatas ir įsipareigojimai iki 50 metų. Tačiau žinome, kad taryboje vis dar yra valstybių, vis dar yra valstybių kurios uh, nėra įsitikinusios, kad galės pasiekti tokių tikslų. Gerai, žinoma, turėti tikslų ir tai jau yra žingsnis prieki, tačiau svarbu dirbti, kad tų tikslų būtų galima pasiekti. Būtent labai svarbu, kad komisija sparčiai pateiktų pasiūlymus. Taip pat reikia padrasinti valstybės narės prisimti šios įsipareigojimus. Tačiau tam yra aišku, kad mes turime keisti požiūrį į klimato kaitą, matyti čia galimybę. Jeigu yra valstybių narių, kurių startinė pozicija yra kitokia, jos turi suprasti, kad klimato kaita yra joms taip pat galimybė. O kad visa tai būtų padaryta, kad tai būtų aišku, visa tai būti, turi būti traukta į daugiametę finansų programą. Ten reikia numatyti pakankamą finansavimą, kad būtų galima pasiekti reikiamų rezultatų klimato kaitos srityje, taip pat skaitmės ekonomikos srityje ir kitose srityse. Taip pat, kalbant apie daugiametę finansinę programą, tai turi tapti tikru europiniu instrumentu, o ne tik dėrybiniu klausimu tarp valstybių narių, kiek kuri laimės, kiek kuri praloš. Ne, čia dar reikia įdėti daug pastangų. Mano galva, vienintelis būdas mums susitarti dėl daugiametės finansinės programos, tai yra kitaip žiūrėti į programą, kad matyti, kad tai yra priemonė pasiekti tikslų ir ambicijų, o ne tik žiūrėti, kas ką laimi, kas ką pralaimi. Toliau, biudžetas. Mūsų manimu būtų klaida supriešinti įprastinės politikos rytis su naujomis rytimis. Reikia juk modernizuoti tradicinės rytis, tai yra įsaglauda ir žemės ūkis, modernizuoti, kad šios politikos rytis galėtų padėti kovoti su esamais iššūkiais ir nesilpinti Europos pozicijų. Ir parlamentas taip pat jau padarė žingsnių šia kryptimi. Taip pat mes palaikome, labai palaikome stiprių Europos biudžetą, Tačiau čia reikia aiškių žingsnių, taip pat ir link nuo savų išteklių. Negalima vis tik užtikrinti stipraus ES biudžeto, jeigu valstybės narės tarpusavį nesutars, kiek kas turi nešti, kiek kas turi paimti. Taigi reikia tikro Europos biudžeto, kuris būtų paremtas Europos tikslais ir perspektyvomis. Toliau. Trumpai dėl breksito. Apgailestaujame dėl rinkimų rezultatų Junktinėje karalystėje, tačiau dabar yra bent jau daugiau iškumo dėl to, kas vyks toliau. Parlamentas galės prisimti savo atsakomybę. Taip pat norėčiau čia progą kreiptis į kolegas, kurie tiki Europos projektu. Jie turi siūsti toliau žinę Britams, Britanijos žmonėms, kad e, Brexitas vis tik nėra mūsų bendros istorijos pabaiga. Mes toliau liksime partneriais ir esu įstikinęs, kad visi tie Britai, kurie tikrai tiki Europos projektu, toliau bus su mumis ir mes rasime būdų, kaip dirbti ir bendrauti kartu. Dėkoju Mišeliui Barnie. Taip pat dėkoju kitiems, kad dalyvauja darybose. Be abejo, dar daug darbų laukia ateityje, bet reikia sudaryti gerą sutarimą su mūsų kaimynais. Dėkoju. Dėkoju. Ir dabar žodis poniai Keller. Brangus kolegos, e, e, mes žinome, kad kai vyko Europos e, Vadovų taryba Briuselėje tuo pat metu vyko ir COP25 sustikimas Madride. Aš tikiuosi, kad kitą kartą per COP26 tie vadovai galės nuvykti ten ir pabrėžti klimato kaitos svarbą. E, gerai, kad buvo e, sutarta per šį susitikimą dėl e, poveikio klimatui neutralumo iki 2050 metų. Tačiau tai tik mažas žingsnis. Ši data yra dar toli ir tikslų nustatymas tai tik pusė mūšio. Svarbiausia yra tie veiksmai, kurių šiandien imamės tiems tikslams pasiekti. Kalbant apie tuos konkrečius tikslus, tai uh, Diskusija dėl DFP suteikia puikią galimybę tai padaryti, paremti tuos klimato tikslus. O dabartiniai pasiūlymai, kurie pateikti, neatitinka šio poreikio. E, mes matom, kad pernelyg daug nuodingų e, medžiagų dar yra išmetama į atmosferą. Taigi, aš tikiuosi, kad e, valstybių vadovai pagaliau pradės ne vien kalbėti, bet ir veikti. Taip pat nerima kelia tai, kad Lenkijos vyriausybė izoliavosi ir nesutiko su tuo tikslu. Aš labai tikiuosi, kad Lenkijos vyriausybė pakeis savo nuomonę, nes kuo vėliau pradėsime pereimą, tuo sunkiau bus tuos tikslus pasiekti. O juk klimato kaita negerbė sienų tarp valstybių. Brexitas buvo ir išlieka tragedija, bet tai dar nėra pabaiga. Mes niekad neatsisakysime savo draugų Britanijoje, niekad jų neužmiršime. Ir kas žino, gal vieną dieną. Vieną dieną galėsime pasakyti sveiki sugrįžusi Britanija, sugrįžusi namo. Panas Anevans. Dėkoju, ponė pirmininkė. Belgijoje dauguma flamų e, mano, kad, kad e, Nigelas Faradžas e, padarė labai svarbų įnašą, o dabar mes galime pasveikinti Belgą, kuris tapo Europos vadovų tarybos pirmininku. Ir Tačiau nepri, nepamirškime, kaip mes sveikinome mm, Makroną kuris beje pakeitė visą sistemą, nesilaiko, nesilaikė špicen kandidato sistemos. Jam reikėjo būtinai, e, kad e, Europos vadovų tarybos pirmininkas e, kalbėtų prancūziškai ir jis pagalvojo, kad Belgija yra sudėtinga šalis, tai būtų gerai, visai gerai, kad buvęs Belgijos premjeras taptų Europos vadovų tarybos pirmininku, bet iš tiesų tai buvo klaida, e, nes dabar mes matome, kad Louis Michelis pateikė e, biudžetą, kuriame yra 20 milijardų e, skolų. Taigi, belgam nesusidaro įspūdis, kad tai yra gera kandidatūra. Belgija jau pati išgyvena politinį chaosą, kuris trunka 350 metų. Atsiprašau, dienų. Ir mes e, po rinkimų e, bandome e, analizuoti situaciją ir išvada būna tokia, kad reikia vėl naujų rinkimų. Taigi mes dabar turime mažumos vyriausybę, kuri e, pradėjo elgtis labai diktatūriškai. E, Ir e, mes matome, kad e, čia siekiama, siekiama vis tokios griežtesnės sąjungos. Tai gerai, sveikinu Jūs, bet e, Jūs matote, kad pasi, pa, palaikoma yra masinė migracija ir palaikomos tam tikros vyriausybės. O dabar aš kalbėsiu angliškai dėl to, kad esu Belgijos pilietis. Man atrodo, uh, kad tai, kas dabar vyksta, yra e, alarmo signalas dėl to politinio chaoso. Mes pasisakome už europinį bendradarbiavimą, bet mes e, pasisakome prieš ES, kuri primena valstybę. Ir e, mūsų frakcija galvoja, kad e, Lui Mišelis bus tokia pat bėda ES, kokia jis buvo e, Belgijai. Žodis ponui Van Orden. Dėkoju pirmininkė. E, vadovų taryba aptarė daug svarbių klausimų pereitą savaitę, bet aš susitelksiu e, ties breksitu. Tikrai konservatoriai laimėjo istorinę pergalę pereitą ketvirtadienį 365 konservatoriai buvo išrinkti į parlamentą 80 e, vietų daugiau negu kokia kita partija. Borisas Johnsonas tapo premjeru ir gavo įgaliojimus įvykdyti breksitą. Taip pat buvo visiškai atmestas um, pagrindinės opozicijos partijos išpažįstamas socializmo modelis. Aš tikiuosi, kad ehm, aš, aš džiaugiuosi, kad uh, Nebuvo atsižvelgta į keletą žmonių, kurie e, mojavo e, mėlynomis vėliavomis e, ir nepasiduota iliuzijoms. ES ir Junktinė karalystė, tikiuosi, sugebės e, sutarti dėl sudėtingos partnerystės ir drauge sukursim e, draugų ir suverenių lygių partnerių e, susitarimą. Tai puikus 2020 projektas kuris remiasi e, Britanijos premjero išsakytais šiltais žodžiais e, Europos partnerių atžvilgių. E, visų mūsų interesas yra paspartinti išstojimo susitarimą. Šią savaitę jis bus aptarinėjamas bendruomenių rūmuose, kad Britanija galėtų išstoti iki sausio 31, iki sausio 31 dienos. E, remiantis gerą valią mes galėsime tinkamai susidėrėti dėl būsimų prekybos e, santykių e, ir padarysime tai iki 2020 m. gruodžio pabaigos. Aš tikiuosi, kad ponas Barnie dirbs draugiškumo dvasioje ir sugebės šį procesą laimingai užbaigti. Noriu palinkėti visiems gerų kalėdų. Papadimulis, prego. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μισελ, σας καλωσορίζω. Dėkoju, ponas Papadimulis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponė Mišelė, Mišelė, sveiki atvykęs į šį posėdį. Pirmą kartą savo nuose pareigose mūsų frakcija nepalaiko jūsų pozicijų, tačiau mes esame labai toli nuo taip pat nuo kažkokios dešinės. Ir būtent todėl turime taip pat ir daug vilčių, kuris dedame jūs. Pirmas svarbus dalykas, ką turite padaryti, tai pirmiausia, kad taryba nebeblokuotų tų dalykų, kurių prašo Europos parlamentas ir kurių prašo mūsų laikai, mūsų, mūsų situacija tačiau matome, kad tai yra užblokuojama taryboje. Vienas klausimas yra svarbus ir mano frakcijai, ir man kaip graikui. Pone Mišel. Neužtenka vien tik pasisakyti apie Erdogano agresyvius žingsnius, kuris kelia grėsmę taikai stabilumui rytų viduržymio jūros regione. Jis grasina Kiprui, grasina Graikijai ir grasina padegti tą visą jautrę, tą visą nestabilę teritoriją. Žodžių vien neužtenka, reikia sankcijų, buvo apie tai kalbėta birželį, spalį, tai turi būti gyveninta. Kodėl sankcijų dar nėra? Toliau, kad būtų galima pasiekti tikslus, kurias keliate jūs ir ponė van der Leyen. Žemės ūkio srityje, socialinės sąjungos srityje, technologijos srityje, inovacijos srityje, klimato kitos srityje reikia lėšų. parlamente yra didelė dauguma, kuri sako, jog reikia bent 1,3 e, Europos BVP tam skiriamų. Mūsų frakcija norėtų ir ambicingesnio tikslo tiek klimato kaitos, tiek smėlės darbotvarkės srityje. Bet Europos parlamentas jau yra pateikęs šį pasiūlymą. Tam yra didžiulė, didžiulė dauguma. Bet tada taryba visą, visą tai nukarpo. 30 procentų nuo teritorinės aglaudos, 23 procentai nuo investicijų selinės rytyje, klimato srityje 30 procentų nukirpta, horizontos srityje nukirpta, taip pat 48 procentų nukirpta nuo Erasmus programos, 35 procentų nukirpti nuo Connecting Europe programos. Taip pat lyginam jūsų pasiūlymą naujajam biudžetui ir taip pat daugiametį finansų programai. Lyginam tai su ankstesniu bi biudžetu, matome, kad skiriama daugiau lėšų migracijos ir sienų valdymui. Ir taip pat labai labai daug skiriama lėšų gynybui ir saugumui. Nėra čia balansų. Taigi matysime, kad jūs ir toliau blokuosite tai, ko mums iš tikrųjų reikia. Ir tada visi tie gražų dalykai, kuriuos pasakėte ir jūs, ir von der Leyen, apie klimato kaitą, neutralumą, senseklaidą, visą tai, tai liks tik gražiais žodžiais. Taigi reikia, kad iš tikrųjų imtumėtės veiksmų, realių veiksmų. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Heaver. Kalbama be mikrofono, vertėjai negirdi. Dėkoju. Šiandien esu, pasakau kaip išdidus anglas, aš didžiuojuosi Faražu, didžiuojuosi Brexit partija, didžiuojuosi Brexitu, mūsų partija gynė Britų demokratiją ir labiausiai didžiuojuosi Britų liaudimi, kuri atėjo rinkimus ir labai aiškiai paremė išstojimą iš Europos Sąjungos. Žinau, kad daugam iš jūsų buvo meluota, kad Britai apsigalvos. Ne, mes neapsigalvojame. Ir dabar mes norime jau pradėti naują etapą, mūsų puikios tautos naują etapą. Atsimsime savo sienų kontrolę, pinigų kontrolę, įstatymų kontrolę ir galėsime sudaryti sutarimus, prekybos sutarimus kaip tik norime, be pribojimų. Brexito ateitis Britanija yra šviesi, dabar laikas, kad Johnsonai, prašau, nenuvilk mūsų. Mūsų patėjo laikas atsimti kontrolę. Honorevole Ubner. Dėkoju. Toliau ponė Hübner. Pusantros minutės. Um. Uh, Kolegos, įdomu, kokia bus jūsų politinė erdvė, kai išėsite iš parlamento, kur jūs dėsitės iš čia išėję. Garbėjai pirmininkai, ponė Šelibarnie taip pat, Mūsų draugai iš Britanijos e, paliks parlamentą sausio 31 dieną. Britanija taps trečia šalimi. Tai yra dar kartą galime pakartoti, kad gerbime šį sprendimą, tačiau nors net jeigu apgailestaujame, bet draugystė išliks. Dabar Europos parlamentas taip pat turės e, baigti diskusijas dėl sustarimo laiku. Nors ir gaila, kad draugai mūsų pasitraukia, bet reikia užėti į ateitį. Turime suprasti, kad e, buvo priimtas tikrinis sprendimas apriboti perinamą laikotarpį. Vėlgi priimam rimtai šį sprendimą, tačiau apgalėsame dėl to, nes tai gali blokuoti sudarytą sutarimą. Taigi tai rodo, kad nebuvo sąžiningai dėrėtasi. ES ruošiasi atinantiems iššūkiams, ruošiamės sudaryti ambicingą sutarimą ir mūsų įgaliojimai dėryboms remsis politinė deklaracija, kuri buvo patvirtinta tarp ES ir Junktinės karalystės. Tikimės, kad e, ta deklaracija padės su, sukurti platų ir gilų starimą su čia šalimi, plačiausiai ir giliausiai istorijoje, kad galėtume kartu reaguoti į pasaulinius iššūkius ir tuo pačiu galėtume apginti Europos interesus. Baigdama norėčiau pasakyti, kad e, greta šių dėrybų parlamentas taip pat sieks užtikrinti tinkamą pastraukimo sutarimo įgyvendinimą ir taip pat gins mūsų piliečių teisės. Dėkoju. Um, card... Dėkoju. Pone Grapinį norėjo užduoti klausimą pagal mėlynąją kortelę. Atsiprašau, ponios Grapinį, mums nelieka laiko, neleisiu tokių klausimų užduoti gali kilti problemų ir dėl spotaninių pasisakymų, bet kol kas dar visko nežinome. Dabar žodis poniai Bonafei. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vadovų tarybas pirmininkas pasakė daug svarbių žodžių, ypač apie žalį kursą. Sveikiname tai, kad savo išvadose taryba priemė tam tikrus įsipareigojimus dėl uh, poveikio klimatui neutralumo iki 2050 metų įgyvendant Paryžiaus susitarimus. Tai svarbu ne tik e, saugant gamtą, bet ir užtikrinant ekonomikos augimą ir gyvenimo kokybę Europoje. Mes privalome piliečių poreikius ir infrastruktūrą perkelti į Europos politikos centrą e, neužmirštant, kad kai kuriuose valstybėse narėse biudžetai yra deficitiniai. Žinoma, yra nemažai trūkumų, reikia daugiau investuoti į mokslo tyrimus, čia reikia veiksmų, mums reikia aiškių įsipareigojimų iš tarybos pusės finansuoti žaliai kursą, mums reikia, kad DFP sugebėtų susidoroti su iškylančiais uh, iššūkiais. Mums reikia stabilumo ir augimo pakto tinkamo įgyvendinimo. Valstybės narės turi vengti deficitinių biudžetų, užtikrindama žaliojo kurso įgyvendinimą. Komisijos pirmininkė taip pat turi užtikrinti, kad turėsime pakankamą išteklių e, užtikrinančių europinį augimą. Ponas Verhopštat, uh, E, kalbant apie pono Anemans e, pasisakymą, aš turiu pasakyti, kad e, jo pasisakymas skandalingas. Belgija iš tikrųjų dabar turi labai svarbų postą, reikia tai sveikinti ir reikia pasakyti, kad Belgijos vyriausybės, mažumos vyriausybė atsidūrė tokiai padėti, kurioje yra, yra būtent dėl pono Anemans separatistinių užmojų. And everybody said here, yeah, uh, it's a... O dėl e, Britanijos situacijos Brexito partija nelaimėjo nei vieno, e, e, nei vienos vietos Junktinės karalystės parlamente. Na, kalbant apie tą Brexito sustarimą, tai aš tikrai jo nepasigėsiu. Kolegos, jūs neužmirškite, kad bet kuriam sustarimui reikės šio parlamento pritarimo žmonės kalba, kad ne, viskas bus automatiškai ir taip toliau, bet taip nėra. Mes e, numatome, kad e, procedūra taryboje baigsis sausio 29. Bet e, nuo rinkimų Britanijoje esu gavęs šimtus laiškų ir elektroninių laiškų iš Britų piliečių, kurie gyvena Europoje kuriuos jaudina, kurie jaudinasi dėl savo statuso. O Europos piliečiai gyvenantis Britanijoje panikoja dėl jų statuso. Ir mums reikia išspręsti šią problemą pirmiau, negu mes pritarsime breksito sutarčiai. Kodėl? Niekada piliečiai ir Britų ir ES piliečiai neturi tapti uh, E, tokio nevykusio breksito pasirinkimo aukomis. Borisui Johnsonui norėčiau pasakyti, e, kad jis turėtų būti dosnus savo pergalėje ir suteikti ir Britų piliečiams Europoje ir Europos piliečiams Britanijoje pilnas teisės ten, kur jie gyvena. Ir čia neturi būti jokių bet arba išlygų. Na ir baigiant, aš norėčiau, e, kad būtų pagalvota apie e, asocijuotos ES pilietybės statusą Britų piliečiams, kurie gyvena Europoje. Panas Aikūt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, e, sveikinu e, poną Mišelį, e, vadovų tarybos pirmininką. Sveikinu su vadovų tarybos sprendimu, beveik vieningų sprendimų dėl poveikio klimatui neutralumo. Na, o kalbant apie DFP E, labai įdomu, kad e, daugelis šalių, kurie daug kalba apie e, klimato kaitą ir veiksmus, jai stabdyti, E, norėčiau Jums priminti, kad tiems veiksmams reikia finansavimo. Taigi Olandijai, mano paties šaliai ir kitoms noriu pasakyti, kad reikia pamastyti apie didesnį biudžetą, kurios padėtų šalims prisiderinti prie klimato kaitos. Kitas dalykas. E, tarybai užtruko apie pusantrų metų atsispręsti dėl 2050-ųjų tikslo. Iki kitų metų e, liko vieneri metai, kad pagaliau apsispręstume dėl 2030-ųjų tikslo. E, Norėčiau išgirsti, kas bus aptariama Leipcige per ES ir Kinijos aukščiausių vadovų susitikimą. Dėkui, ponas Bei, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė. Kokia šiandien situacija? Matome, kad e, solistikų e, ir konservatoriai apgalėstauja dėl demokratiško Brito, Britų pasirinkimo. Matome, kad Europos institucijos kiek įmanoma darė, kad tik sustabdytų, pakenktų Brexit, sustabdytų išstojimui. Taip pat jūs bandėte patvirtinti tekstus, kurie pasipriešintų žmonių valiai, pasipriešintų Didžiosios Britanijos interesams be abejo rengėte tokios starimus, kurie būtų tik nepriimtani Britų parlamentų. Taigi Johnsonas dabar turi dvigubą pergalę. Pirmiausia, demokratijos pergalė. Jis privertė gerbti piliečių pasirinkimą, jis taip pat baigs darybas ir užtikrins išstojimą iš, iš ES, tačiau greta to taip pat yra politinė pergalė, kuri suvienyje žmonės parodo, kad e, čia yra didžiulė taip pat ir rinkimų pergalė, taip pat yra pasipriešinimas ir, ir globalizacijai, ir migracijai. Dabar reikia palaikyti Johnsoną iki sausio galo, nes reikia ginti mūsų tautų interesus, kad mūsų tautos galėtų toliau išlaikyti draugų santykius su mūsų draugiška tauta Britais. Taip pat Reikia nepamiršti ir konkurencijos, kuri vyksta ES viduje. One minute, Mr. Lundgren. Ponas Lundgren, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Vienas svarbiausių temų ES, kuri labai paveikė diskusijas, taip pat ir šiandieną, leidžia eiti tolin. Tačiau nepamiršti ir kitų klausimų. Problemos, kurias susidurime kiti, kiti